tiems kaltinimus tam, kad būtų galima juos e, sąžiningai teisti, nevilkinant teismo proceso. Ačiū, ponia pirmininkė. Dank, Frau Labai ačiū, ponia komisijos narė Damanaki. Diskus, iki diskusijos pabaigos buvo pateikti šeši rezoliucijų projektai, o balsavimas vyks netrukus. Periname prie balsavimo. Gauti šeši rezoliucijų projektai dėl padėties Bangladeše. Pone Lochbiller dėl darbo tvarkos. Norėčiau koreguoti faktinę klaidą prieš balsuojant mm, čia prie J didžiosios raidės rašoma, kad po 5-6 metų rinkimų. Tačiau 2005 metais nevyko jokie rinkimai, todėl prieš balsuodami turėtume išbraukti skaičių 2005. Ar kas nors iš jūsų turi kokiu nors pastabų ar e, prieštarauja, jei ne, tuomet balsuosime taip, kaip buvo pasiūlyta. Ketvirtasis paragrafas, originalus tekstas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Penktas paragrafas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. kolegė Tain. Atleiskite, Aš atsinešiau naują balsavimo kortelę, tačiau ji neveikia. Aš čia balsuoju dėdama pliusą ir kit, kitus taip pat e, balsuoju už. Aš nieko negaliu pakeisti, nei šiame aparate, nei kitame aparate mano kortelė neveikia. Gal tai vyko dėl to, kad ryte balsavau kitą kortelę. Tačiau gal jūsų kortelė yra kur nors kitur įkišta e, ir dėl to dabar jūs negalite balsuoti. Taigi balsavimas buvo dar vis vyko, o dabar jis baigiamas. Ar galime baigti balsavimą? Atmestas pakeitimas ir mes pasižymėjome, kad ponia Tain balsuoti norėjo. J konstatuojamoji dalis su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Periname prie e, balsavimo dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. priimta. Pereinama prie balsavimo dėl šešių rezoliucijų projektų, dėl sunkios mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų padėties Irake. Penkios frakcijos pateikė rezoliucijų projektus. Šeštasis paragrafas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Septintas paragrafas, kas už? prieš susilaikę priimta. Po dešimto paragrafo antrasis pakeitimas kas už prieš. Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis Po 102 žaliųjų pakeitimas, kas už? Prieš. Manau, kad turime pasitikrinti balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. B konstatuojamoji dalis, balsuojame dėl pirmos dalies, kas už? Prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už prieš susilaikę priimta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas vienam susilaikius vienbalsiai priimtas šis rezoliucijos tekstas. Pagal darbo atvarkę balsasime dėl penkių rezoliucijų jų projektų, dėl Arafato Džaradato bylos ir Palestinos kalinių padėties Izraelio kalėjimuose. Pirmiausia, EPP frakcijos rezoliucija, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. E, surinktas vienodas balsų skaičius, dėl to atmesta. Periname prie keturių frakcijų bendros rezoliucijos. Pirmiausia, penktas paragrafas originalaus teksto balsuojame dviemis dalimis. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Penktasis paragrafas antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas priimtas. Aštuntas originalaus teksto paragrafas, pirmoji dalis, kas už. Prieš susilaikę, priimta. Antra dalis už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Ta pati dauguma priimta. Gerai, pasitikrinkime, jei pagėdaujate. Trečioji dalis. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. dar didesnė nei e, buvusi dauguma. Dešimtas paragrafas, pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta antra dalis. Kas už? Prieš. Dar kartą patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 11 originalaus teksto paragrafas, kas už, prieš. Patikrinkime, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 29 prieš, priimta. Posėdis baigiamas. Kito posėdžio metu gausite šio posėdžio protokolą, niekam neprieštaraujant. E, įtrauksime e, šiandieninio posėdžio metu patvirtintus rezoliucijos projektus